Welcome to the next. Kągi, sveikinu dalyvaujančius kitame e, trapa komitečio mm, posėdžio klausimo aptarime, kadangi esu vienas iš vicepirmininkų trapa komitečio, aš pirmininkausiu, bus keičiamasi nuomonėmis. Mm ta proga, kad pasaulio spaudos laisvės diena yra žymima gegužės trečią dieną. Ir mes pakvietėme ponę Žulį Majarčak, kuri yra direktorė žurnalistų be sienų organizacijos ir taip pat pakvietėm ponę Anne-Marie Hammer, kuri yra uh, politikos vadovė globaliame žiniaslaidos plėtotės forume. Mėly kolegos, noriu pas, kadangi gegužės trečia diena yra pasaulinė žiniaslaidos laisvės diena švenčiama visame pasaulyje. Aš norėčiau Jums, kolegos, priminti, kad yra labai neraminanti situacija dėl žiniaslaidos laisvės ir pagal uh, Freedom House e, atliktą tyrimą, tik tai 13 procentų pasaulio gyventojų e, turi galimybę gauti e, laisvą spaudos žodį. Tai yra žiniasklaidos aplink aplinka, kur politikos, um, gali naudotis tokia žiniasklaidos aplinka, kur um, politikos žinių pateikimas yra tvirtas, patikimas, e, kur žurnalistų saugumas yra garantuotas, kur valstybė į žiniasklaidos reikalus minimaliai tik tai kišasi ir kur iš tikrųjų žiniasklaida nepatiria teisinio ekonominio spaudimo. Nežinau, situacijos visame pasaulyje mes turime iš savo problemų, ko iš tikrųjų ir e, žurnalistų atleidimas dėl politinių motyvų iniciatyvų ar nepriklausomų žiniasklaidos mm, kompanijų uždarimas tikrai negali būti toleruojamas demokratiškose valstybėse, bet to mes labai e, griežtai smerkėme brutalius e, tyrimo žurnalistikos, e, žurnalistų nužudimus nesai, netaip seniai šiais metais Malta ir Slovakijoje. Kas penktą dieną kažkur pasaulyje žūsta žurnalistas dėl to, kad stengiasi suteikti informaciją visuomeniai. Tai yra gėdinga situacija. Uh, Žurnalistų saugumo didinimas, kova su nebaudžiamumu tų asmenų, kurie um, jos užpuola, yra esminiai elementai, kai kalbame apie žiniasklaidos laisvę visose žiniasklaidos platformose. Ir per pasaulinę žiniasklaidos laisvės dieną prisimename, e, švenčiame, šloviname tuos žmonės, kurie kovoja už mūsų vertybės, tai yra žodžio laisvė, žmogaus teisės, demokratija. Ir todėl su pati didžiavimu pasididžiavimu mes taip pat ir e, šiame pasikeitime nuomonėmis tikrai šloviname jų darbą. Taigi aš jau išvardijau mūsų e, viešnės, prelegentės ir visų pirma suteiksiu žodį poniai Žuly Merdžiak, e, kuri yra Reporters San Frontier direktorė žurnalistų be sienų direktorė organizacijos ir dabar jums žodis, ponė Žiuly. Messieurs et mesdames les, les députés, pour l'invitation, je voudrais juste préciser. Ačiū, mėly kolegos. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad aš nesu direktorė žurnalistai be sienų. Esu veikiau Briuselio biuro direktorė, kuri, tas biuras, kuris atstovauja žurnalistus be sienų prie ES institucijų. Tai tik tai šiek tiek e, patikslinau, nesu aš pati vyriausia vadovė. Labai laiku tas mano pareiškimas, nes iš tiesų šiandieną mes e, kaip tik ir paskelbėme 18 metų e, žiniasklaidos laisvės indeksą. Jį pristatysiu labai trumpai, bendrais bruožais. Pažiūrėsime, ar veikia čia dabar ta mūsų technika. Štai kaip atrodo mūsų šitas žemėlapis 18 metams. Ir apibendrinsiu, kokios tos pagrindinės tendencijos. Išvada pirmiausia tokia. Labai e, pablogėjo aplinka, kurie dirba žurnalistai ir padidėjo priešiškumas e, žurnalistų atžvilgių iš politikų. Žurnalistai yra kaltinami, net ir kaltinami kai kuriuose žurnal, e, šalyse vadinami teroristais. Tai atlieka ne tik Turkija, Iranas arba Egiptas, bet panašios tendencijos net pasireiškia kai kuriuose Europos valstybėse. Ir taip pat didėja tam tikrų autoritarinių asmenybių įtaka, stiprėja cenzūra ir priemonės prieš, nukritos prieš žurnalistus, pasinaudojant naujausiomis technologijomis. Įsigalėjo neapykantos atmosfera žurnalistų atžvilgių, ypač tų, kurie kovoja už demokratinės teisės. Ir vis daugiau valstybės vadovų žiniasklaida ir žurnalistika naudojasi ne kaip palankia pagalbinė priemonė, bet kaip jų kovos varžovu. Štai matote JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kuris nuolat karts nuo karto kaltina žiniasklaidos priemonės, pavyzdžiui, CNN, ir jas vadina visuomenės priešais. O panaši formuluotė buvo naudojama Stalino. Ir tie straipsniai, kurie kritikuoja žiniasklaidą, dažnai vadinami klaidingomis žinutėmis. Net kai kuriems žurnalistams buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus ir net nesutikima galimybė naudotis eteriu. JAV tai, žinoma, yra pasiekmės tos pasiekmes yra baisios ir atsiliepia demokratijai visai pasauliu. Paprastai JAV yra demokratijos įsivystimo viršūnė, tuo tarpu čia e, paaiškėja, kad e, ir pačioje šalyje e, tam yra atsiradusios tam tikros autoritarnės tendencijos. Taigi JAV savo reitingę prarado du taškus. Tai yra tik tai, sakykime, toks žodinis smurtas žiniasklaidos atžvilgių. Tačiau panašių tendencijų žvelgime ir Europos Sąjungoje. Čia matote Slovakijos prezidentą. Palaukit. Tai yra Čekijos Respublikos prezidentas, atsiprašau, Milošas Zemanas, kuris Pernai spalio mėnesį spaudos konferencija atsinešė netikrą Kalašnikovo automatą ir pasidėjęs jį ant stalo kaip tik ir sudalyvavo toje spaudos konferencijoje. Pabandysiu paleisti šitą vaizdo medžiagą. Kur čia man spausti? Jeigu nepavyks, tai nieko baisaus, bet tiesiog vaizdelis nekoks. Širpokas. A, no, si faire plus. Ne, ne, sugrįžkit, prašau. Čia jūs judate į priekį, prašom grįžti atgal. Norėčiau, kad būtų sugrįžtam atgal. Taip, čia yra vaizdo medžiaga, galima ją paleisti. Puiku. Čia ne koks žaisliukas, žinokit, čia pats tikriausias automatas. Tai yra tiesiog smurto propaganda ir fizinio smurto prieš žurnalistus skatinimas. Dėja, kol kas Europos e, politikai to niekaip nepasmerkė. Po šio įvykio Čekijos Respublika prarado 11 taškų reitingė ir nukrito 34 poziciją. Tai ne tik Čekijos atvejais ir Slovakijoje, ar ministras pirmininkas, arba buvęs ministras pirmininkas, kuris atsisatino praeitą kovą, žurnalistus pavadino prust, žurnalistas pavadino prostitutėmis. Matote, pačiu aukščiausiu lygiu tai vyksta. Šalies prezidentas ir ministras pirmininkas. Tai labai pavojinga tendencija. Tai kaip jūs norite, kad ES būtų e, patikima Europos partnerė, žmogaus teisų gynėja, demokratinių vertybių kurieja, jeigu jinai pati nesilaiko tų principų. Taip, Trumpas ir Zemanas yra precedentai, bet matome, kad kitose šalyse sekama tokiu pavyzdžiu. Štai, Filipinuose prezidentas Dukerk irgi žurnalistams pasakė, kad jūs tikrai negalite būti apsaugoti nuo žmogžudyščių, jeigu užsimate tokią blogą veiklą. Vertėjas necitavo necenzūrinių žodžių. Venezueloje teisėja sauga irgi ėmėsi veiksmų prieš žurnalistus. Taigi, iš Lotynų Amerikos Venezuela nukrito daugiausia reitingė, šešios, šeši taškai ir dabar 143 pozicija. O iš tiesų opozicijos e, mitingai e, buvo išsklaidyti, e, žurnalistų teisėjai saugatėme jų įvairiausią techniką ir imtasi smurto. Kitos šalis. Žurnalistai sudinami į kalėjimą, vadinami teroristais. Tai Turkija taip elgesi. Turkijoje yra, galima sakyti, didžiausias e, žurnalistų kalėjimas. Nuolat yra keliamos bylos žurnalistams ir kai kuriems žurnalistams net skelbiamos um, įkalinimo bausmės iki gyvos galvos. Iljanui arba Iliakui yra du pavyzdžiai. Net konstitucinio teismo sprendimai, tai yra aukščiausio teisminė valdžia, e, jo priimti sprendimai buvo atšaukti. Kita šalis Egiptas. Generolas Al-Sisi žurnalistus pavadino teroristais ir kova prieš terorizmą tapo tą vizitinę kortelę e, valdžios atstovams. Pavyzdžiui, 17 metais buvo sulaikyta be maž 30 žurnalistų, galiu paminėti pono Šokan, žurnalistą, jisai praeitą mėnesį sulaukė netikėtinos bausės e, įkalinimo iki gyvos galvos. Jis pats jau kalėjime yra ketverius metus ir jam taip pat grėsia mirties bausmė. Egipto vyriausybė šalyje uždarė daug, daugiau nei 500 internetinių svetainių ir kitaip riboja e, žiniasklaidos veiklą. Rusija arba Kinija Rusija, galima sakyti, eksportuoja į kaimininės šalis, kaip e, sekti internetą ir imtis represinių priemonių. Akivaizdu, kad oligarchai kontroliuoja daugelį žiniasklaidos kanalų, buvo per paskutinę prezidento kadenciją nužudyti šeši žurnalistai, o nuo jo atėjimo į valdžią 2000 metais 30. 34 žurnalistai buvo nužudyti. RT, Russia Today arba Sputnik yra kontroliuojami valdžios. Kinijoje represinės priemonės yra dar baisesnės, nėra jokių la, tyrimų laisvės. Žurnalistai sudinami į kalėjimus ir jiems nesuteikiamos minimalios paslaugos. Liu Gziabo, taikos premijos laureatas, mirė nesenai kalėjime dėl mm, nesuteiktų sveikatos paslaugų, Nuo represinių priemonių nukenčia ir kiti žurnalistai. Taigi, apžvelgiau pagrindinės šalis, o dabar e, pažiūrėsime, kas pirmauja šiame reitinge. Antrus metus iš eilės e, pirmauja Norvegija. Šalia jos reikiuojasi Švedija ir trečioje vietoje Niderlandai, kurie iššoko tarp trijų lyderių o Suomija po e, informacijos nutikėjimo skandalo nusmuko į ketvirtą vietą. O dabar reitingo pabaigos valstybės. Jos tos pačios kaip ir pernai. 180 vieta Šiaurės Koreja, toliau Eritreja, Turkmenistanas ir paskiau rikiuojasi Kinija ir kitos valstybės. Irakas, noriu aptarti šią valstybę, jinai prisijungia prie tų, tuo juodojo sąrašo valstybių, kurioje situacija įtin e, pavojinga. Ir dabar tokių šalių mūsų reitingai yra labai daug. Palaukite, tai buvo juodo sąrašo valstybės Taigi, kokios reitingo penkios blogiausios valstybės. Paliksiu šitą žemėlapį. Taigi, keturios iš penkių blogiausių valstybių yra būtent Malta, Viena žurnalistė buvo nužudyta susprogdinant jos automobilį Čekija, Serbija ir Slovakija. Per penkerius mėnesius ES dvi žmogžudystės tikrai mm, niekad to nebuvo. Tikrai mes stengsime ginti visų jų teisės. Much, Dėkoju poniai Majer. Buvo labai įdomu išklausyti tai, ką jūs pasakojate. O dabar Anna Marie Hammer. Global Forum for Media Development atstovė. Madam. Thank you very much for this opportunity. Labai ačiū šią galimybę kreiptis į jūsų komitetą, mm, ruošiantis pasaulio žiniasklaidos laisvės dienai. Aš esu Anne-Marie Hammer, aš esu programų politikos e, e, vadovė pasaulinėme žiniasklaidos e, vystimosi forume. Tai yra mm, žiniaslaidos sektorių jungianti organizacija. Prieš perskildamą į Briuselį aš vadovavau programoms dėl organizuoto nusikalstumo ir korupcijos mm, atskleidimo, e, tyriamosios žurnalistikos platforma, tai yra veikianti Bosnijoje irgi yra viena iš mūsų forumo narių būtent šis organizuotos nusikalstamų korupcijos tyrimo projektas uh, sudarytas iš 40 nepelnas veikiančių tyriamosios žurnalistikos centrų, kuri e, apimančia Europą, Afriką, Vidurio e, Rytus Aziją, Latino Ameriką. Ir aš norėčiau aptarti iššūkius, su kuriais susidarėme mūsų tyriamosios žurnalistikos europinis tinklas. Mm pasakydama, kad ES valstybės privalo įtvirtinti demokratinės vertybės ir jas išlaikyti tuo laiku, kuomet vyksta jų erozija, visur aš, man atrodo, tikrai teisingai sakau ir tyriamoji žurnalistika vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį, reikalaujant, kad mūsų vyriausybės ir institucijos būtų atskaitingos. Bet, kaip jūs žinote, iš tikrųjų, Europą neseniai sukrėtė e, tyriamųjų žurnalistų Dafne Karona Galysija Maltoje ir Jankų Čiak Slovakijoje nužudimai. Aš tiesiog tikrai noriu pakartoti, kad tie nužudimai labai nulėmė žiniasklaidos laisvės e, indekso e, rezultatus. Ir iš tikrųjų Europos regioninis rodiklis ypatingai nukrito šiais metais penkios labiausiai, nu, penkia, penkios labiausiai nukristusios um, pagal reitingą Europos valstybės yra Malta, nukritusi 18 vietų ir dabar esanti 65, Čekija 34, nukritus 11 vietų, Slovakija yra 27, nukritus 10 vietų, Serbija yra 78 vietoj, nukritus 10 vietų, o Bulgarija visai žemai yra 111. Mm, e, Mes stebėme žiniasklaidos visą sektorių su didėjančiu susirūpinimu, nes net ir Europos širdies valstybės, kurios teigia, kad yra demokratijos, iš tikrųjų pareigūnai viešai juokiasi, e, grasina netgi nepriklausomai ži laisvai žiniasklaidai. ES širdyje politikai labai sukuria neigiamą aplinką nepriklausomam žiniasklaido balsui ir tikrai tokie į trumpą panašus jau išpoliai yra vykdomi Vengrijoje, Čekijoje, Bulgarijoje. Mm, Vengrijoje, pavyzdžiui, mm, mūsų tinklo nariai Direct 36 ir atlašo yra įtraukti į vyriausybinė žiniasklaidos um, skelbiamos sąrašus kaip šorošo samdiniai. Uh, Tai iš tikrųjų labai blogai. Ir Čekijos Respublikoje, pavyzdžiui, jau mes girdėjome, kad prezidentas Milas Žeman neseniai švaistėsi žaislinių automatinių ginklų ir kurio buvo čekiškas užrašas, jo mosikavo e, nukreipdamas į žurnalistus. Uh, Tai iš tikrųjų jisai jokavo ir, ir su Rusijos prezidentu Putinu apie tai, kad reikia naikinti žurnalistus. Ekstremistai ir netgi eiliniai visuomenės atstovai galvoja, kad um, užspulinėti žurnalistus yra teisėta. Tokia yra kuriama vyriausybės neigiama aplinka. Bulgarija, pavyzdžiui, yra žemiausi reitingai iš ES valstybių e, narių mūsų pasaulio žiniasklaidos laisvės indeksai dėl to, koks yra korupcijos ir um, konfliktui tarp žiniasklaidos ir politikų ir oligarchų padarinys. Iš tikrųjų, Dailan Pievski, kuris yra buvęs Bulgarijos žvalgybos agentūros ir e, vadovas ir dabartinės žiniasklaidos, Bulgarijos žiniasklaidos grupės vadovas, kontroliuojantis šešis laikraščius ir 80 procentų spausdintos žiniasklaidos Bulgarijoje. Noriu priminti iš tikrųjų, kad tokiu būdu silpnėja ir valstybės už ES ribų. Um, ir tose valstybėse, kurios derasi, siekia ES narystės, kaip Serbija ar Jotkalnyje, nepriklausomi žurnalistai, iš tikrųjų, kurie tyria aukšto lygio korupciją ir nusikalstumus, tampa šmeištą kampanijų e, taikiniais, e, užsipuola, kurios užsipuola politikos pareigų, oficialus asmenys, pareigūnai. Ir štai m, mm, e, automobilė buvo susprogdinta bomba prie žurnalistus Etsadikovičiaus namų. Tai jau septintas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 Noriu paminėti, aišku, ir 76 e, metų Amerikos tyrimo žurnalisto Dan Bols nužudimas, susprogdinus e, automobilyje bombą, e, kas buvo siejama, aišku, su jo nušviečiama žinia, mafijos veikla. Ir iš tikrųjų, dėja, žurnalistų užtildymas yra nenaujas reiškinys. Po Jankų Čeklovakijos žurnalisto nužudimo mūsų tinklo žurnalistai. Uh, pasistengė užbaigti jo e, darbą, kad e, iš tikrųjų parodytų žudikams, kurie e, žudo žurnalistus, kad tikrai neįmanoma užtildyti žiniasklaidos. Mm, Prancūzijos nepelno projektas kitas paminėtinas yra Forbidden Stories arba paminėčiau tai, taip pat, kad tai yra didžiulis darbas, e, stengiantis paremti žurnalistus, kuriems grėsia e, grasinimai, kalėjimas, nužudimas. Taip pat paminėčiau Dafnės projektą kuris pradėtas balandžio 15 ir dar kartą siekis yra parodyti, kad e, žudikams, kad nužudžių žurnalistą tikrai nesustabdysi jo darbo ir informacija bus pateikta. Iš tikrųjų, net jeigu ir atliekamas tokių nužudimų tyrimas, sugaunamas tik taip pat žudikas, bet ne tas, kas užsakė e, dėje tą nužudimą dažniausiai. Ir e, iš tikrųjų teisės saugos tarnybos vyriausybių pareigūnai stengiasi neapsaugoti žurnalistus, o užtildyti juos. O ką galėtų ES padaryti, kad apsaugotų tyriamosios žurnalistikos atstovus? Neseniai Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl um, tyriamosios žurnalistikos žurnalistų apsaugos. Tai yra geras žingsnis į priekį, bet mes pasiūlytumėm dar dvi priemonės. Mūsų uh, tinklas galvoja, kad Jan Kučiak. Um, uh, bu, uh, tapo pasiekiamas žudikams per um, informacijos laisvės um, prašymą pateikti savo tapatybę, kuomet jis pildė prašymą Slovakijoje. Ir mes galvojame, kad iš tikrųjų labai dažnai būtent dėl to, kad žurnalistai pateikė informacijos laisvės prašymą, jie tampa nebeapsaugoti taikiniai būtent dėl savo tyriamosios žurnalistikos ir todėl sulaukia grasinimų ir dar blogiau. Todėl mes galvojame, kad būtina apsaugoti pilietinės visuomenės aktyvistus, kurie um, būtent skamina tais pavojos varpais, kurie praneša apie blogybės visuomenį, nes būtina užtikrinti jo, jų konfidencialumą. Mes taip pat galvojame, kad labai svarbu yra sukurti patariamąją tarnybą, struktūrą, kuri prižiūrėtų, kaip atliekamas žurnalistų nužudimo tyrimas. Mm, Drew Sullivan, mūsų tinklo vyriausias redaktorius, netgi uh, galvoja, kad reikėtų, kad būtų ES e, e, suteiktas toks mandatas tokiai tarimai tarnybai prižiūrėti žurnalistų nužudimo e, bylų tyrimą. Mes galvojame, kad iš tikrųjų reikia tokios tarnybos, kuri galbūt neturėtų teisinių galių, bet turėtų tikrai e, gerus ekspertus, kurie galėtų padėti savo ir tvirtų politinių e, įgaliojimų dėka ir savo įgūdžių e, kriminalistikos rytyje dėka padėtų vietos policijai ar visas procedūras atlikti tinkamai. Uh, Jeigu ES nori savo integralumą ir savo reputaciją išsaugoti ir toliau būti lyderė žiniasklaidos laisvės rytyje pasaulyje, ji tikrai turi padaryti viską, kas yra įmanoma, kad užkirstų kelią tolesniems e, tyriamosios žurnalistikos žurnalistų mirtims. Ir pabaigai aš noriu pasakyti, kad e, tyriamoji žurnalistika yra nepaprastai svarbi, užtikrinant, kad e, valdžios institucijos būtų atskaitingos visuomenė. Taigi e, jūsų kaip Europos parlamento narių yra, pareiga yra užtikrinti jų apsaugą. Dėkoju, ponia Hammer, už jūsų bandymus apsaugoti tuos žurnalistus. Dabar galimybė pasisakyti nariams. Thank you. Pirmiausia, Zamit. Prašau, ponė Zamit, žodis jums. Ačiū, aš esu iš Maltos ir turiu iš karto jums padėkoti ypatingai už tai, kad jūs minėjote Dafne Karuaną Galisiją. Ir jūsų siūlymas imtis daugiau iniciatyvų jos garbiai, mano manimu, yra labai uh, aktualūs, nes aš jau turėjau galimybių Europos parlamente visai neseniai apie tai kalbėti ir aš manau, kad mes privalome pasirūpinti, kad kas yra atsakingas už tokios žurnalistės nužudimą, kad tam asmeniui nepavyks sužlugdyti tų istorijų, kurias ji tyrinėjo. Ir tas Dafnės projektas, kuris dabar yra įgyvenimas 45 žurnalistai iš 18 žiniasklaidos kompanijų dalyvauja šiame projekte, e, toliau tęsia Dafnės pradėtą darbą. Aišku, tai yra didžiulis padrasinimas netgi Malto žmonėms, kadangi mano teisėtas žodžio laisvės apibrėžimas, teisinis žodžio laisvės apibrėžimas, nes čia kalba eina ne tik apie uh, žodžio laisvės apibrėžimas ir nutilito žurnalistės atvejais, bet kalbame apie visos visuomenės žodžio laisvę, nes žodžio laisvė yra apibriešta žmogaus teisų konvencijoje ir žmogaus teisų hartijoje ne tik kaip teisė gauti informaciją, bet taip pat teisė gauti, teikti informaciją. Taigi dėl to žurnalistų apsauga visame pasaulyje yra labai aktuali. Ir aišku, man netai liečia ypatingai dėl to, kad esu iš Maltos. Džiaugiuosi, kad ir esu nusiminęs, kad e, žurnalistai be sienų organizacija Malta dabar įvardina kaip sudėtingą valstybę. Ir stebint tai, kas vyko pastarosiomis dienomis, aš tikrai nesu nustebęs dėl to, kad mūsų reitingas taip smuko, nes aš jum, jum, su jumis galiu pasidalinti Times of Malta E, straipsnių, kur Maltos ministras pirmininkas teigia, kad geriausias atsakas, kurį turėtumėme suteikti Dafni projektui, būtų gegužės pirmoji, gegužės aštuntoji, aš, ir aš cituoju premjero žodžius, e, būtent darbininkus visus susiburti ir, ir surenkti kokią tai demonstraciją, didelį susibūrimą, lyg tai tai bus kažkokia stebuklinga lasdelė ir nutildys visus ir nubrauks visą tai, ką darė Dafnė. Ir ką daro dabar Dafnės projektas. Švietimo ministras, kuris turėtų ginti žurnalistus, jis siūlo, kad tartutinius žinių konsorciumas, sako jisai, kad nori sužlugdyti valdančioje partiją Maltoje. Ministras Kardonas sako, kad Dafnės projektas ir jo žurnalistai bando jį sumenkinti. Taip pat e, ministro pirmininko valdybos pareigūnas irgi teigia, kad e, teikia e, žinių kanalams, kad nebauginkite mūsų ir netalpinkite informacijos Twitter'yje. Taigi, artėjant spaudos dienai mes turime imtis bendrų veiksmų ir aš visiškai pritariu tam, kur jūs sakėte pradžioje. Nelaukime, kol bus per vėlų, veikime nedelsiant ir tam tikrą prasme mes jau matėme, kad tų nutildymų yra ir nėra dar vėlų pasirūpinti, kad viskas, dėl ko mes dirbame, būtų pasakyta per kitus žurnalistus, kad visuomenė liktų informuota. Tačiau uh, Reikia tą situaciją nuolatos stebėti, pasitelkiant visas priemonės, kurias jūs minėjote, tam, kad būtų paremti, paremti tyrimus atliekantys žurnalistai. Ačiū. Uh, um, Ponas Solė, ačiū pirmininkė. Kelios pastabos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti uh, už jūsų pasisakymus. Be jokios abejonės ES yra labai įvairi daugeliu aspektų ir prasmių, bet mane stebina ir tai, kaip kokia įvairi yra ES, kalbant ir apie nepriklausomą žiniasklaidą, pluralizmą ir laisvę. Nes, kaip jūs mums aiškinote, antroje vietoje Tuose reitinguose yra Švedija, bet jeigu teisingai supratau, Bulgarija, pavyzdžiui, kuri irgi valstybė narė, yra šimtas kažkurioje tai vietoje. 111 ir panašiai, taigi tas atotrukis yra labai didžiulis, kalbant apie žiniaslos nepriklausomybę ir pluralizmą pačioje Europos Sąjungoje. Ir tai turėtų mus šiek tiek versti susimastyti. Uh, ir mūsų institucijai taip pat verta susimastyti. Taigi, ką Jūs manote, galėtų padaryti ES institucijos, kad tas atotrukis būtų sumažintas? kad būtų pasiektas žiniasklaidos nepriklausomumo ir e, pluralizmo tas vidurkis, kuris būtų kur kas didesnis ir kad visos valstybės narės būtų baltai arba geltonai nudažytos jūsų reitinguose. Ačiū. Ačiū, ponui Solė. Pone Veržė. Toliau, prašau, pone Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir jums, ponios, už tai, kad atvykote ir pasisakėte už tai, kad tam tikrą prasme esate informatorius, kalbant apie žurnalistų padėtį pasaulyje ir ypatingai, ir ypatingai Europos Sąjungoje. Aš peržiūrėjau labai trumpai, nes nesiniai buvo paskelbtas RSF, paskelbta RSF ataskaita ir jeigu aš teisingai viską supratau, tai nuo 12 metų matome tam tikrą nuolatinę tendenciją, kuomet mažėja žurnalistų nužudimų skaičius, tačiau yra ir kontrastingos informacijos ir aš matau, kad vis daugiau moterų yra dėja nužudomos. Daugiau e, tose valstybėse, kurių egzistuoja taika, pavyzdžiui, Meksikoje ir žurnalistų nužudoma daugiau negu Sirijoje, taigi iš tiesų turime įvertinti tuos dalykus, nes, man atrodo, tai neramina ir mes akcentavome, kad du žurnalistai nužudyti per, mėnesių, per penkis mėnesius Europos Sąjungoje, tai iš tiesų irgi labai neramina ir taip pat turime pabrėžti, kad Europos parlamentas sureagavo labai teisingai, nes tais dviem, dviem atvejais, nes mes patvirtinome rezoliucijas šiuo klausimu. Uh, Ir man atrodo, kad, kaip jūs ir pabrėžėte, visur pasaulyje yra prastai su žodžio laisvė ir spaudos laisvė ir aš manau, kad mes turime tai pabrėžti. Aš perskaičiau jūsų ataskaitoje, kad egzistuoja tam tikra mediafobija, žiniasklaidos fobija ir, pažiūrėtas vaizdas su Čekijos prezidentu, tai tikrai tai yra siaubinga ir uh, Aš net nebuvau mačiusi to įrašo ir tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs atliekate savo darbas ir stebiu jį labai su dideliu susidomėjimu. Ir aš manau, kad mes turime atkreipti į tai dėmesį, mes turime galimybių iš tą padaryti šiame pakomitetyje. Į tai, kad ne tik autoritarnio režimo šalyse E, tokie dalykai vyksta. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie įkalintus e, žurnalistus, jūs minėjote Maroko padėtį. Taip, apie žmogus teisų patį mes galbūt nekalbame labai daug Maroko kontekste, bet ten irgi tikrai su žodžio laisvė yra labai prastai, nes daug žurnalistų yra įkalintų. Yra žurnalistų, kuriems, užsienio žurnalistų, kuriems buvo uždrausta atvykti į šalį. Taip pat aš norėčiau paklausti, kaip mes galėtume reaguoti į tuos e, atvejus, kurie tikrai šokiruoja ir, ir konkrečiai apie tą žurnalistą Egipte, kuris rizikavo savo gyvybę, kuris yra įkalintas ir Izmedavai padėtis taip pat e, neramina mus. Jis yra įkalintas taip pat, tai yra Sakrovo premijos laureatas, kuris sėdi kalėjime už tai, kad išdryso kalbėti. Uh, Du, trys klausimai, galbūt provokuojančio pobūdžio šiek tiek. Aš suprantu, kad nelengva kovoti su netikromis klaidinančiomis žiniomis, bet kaip jūs tai vertinate žodžio laisvės kontekste, nes aš manau, kad riba tarp kovos su iškreiptomis žiniomis ir žodžio laisvė nėra tokia aiški. Ypač kalbant apie tokią situaciją, kuri vyroja dabar. Dar vienas klausimas. Kaip būtų galima geriau apsaugoti informatorius? Nes mes Europos parlamente tą bandome padaryti ir kaip būtų galima tam tikrose valstybėse narėse uh, kelti tą klausimą, ypač kai kalba eina apie tam tikros e, verslo slaptumo klausimus, nes tai susiję ir su tam tikrų žurnalistų nužudimu ES ir taip pat, ką galėtų padaryti pati ES, nes mes aišku, pasakome parlamento vardu, bet galbūt valst... jeigu valstybės narys nieko nedaro ir jeigu tas atotrukis yra toks didžiulis tarp jų, tai mes privalome reaguoti galbūt aktyviau ir uh, tai galbūt galėtų būti ir kitų parlamento rinkimų kampanijos dalis. Ir taip pat e, mane stebina tai, kad niekas nekalbėjo apie Vengriją, kur žodžio laisvės padėtis iš tiesų irgi nekokia. Aš manau, kad tai yra ES valstybė narė, kur, žin, ar galėtumėme ką nors gero pa pasakyti apie ją žodžio ir spaudos laisvės tema. Dėkoju, ponė Beržė. Toliau norėčiau pakviesti pasisakyti Ramador Sanšerikų, kuris yra padalinio atsakingo už žmogaus teisės vadovo pavaduotojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir prelegentėms už labai įdomius išsamius pasisakymus, ponė pirmininkė. Diskusijos vyksta tikrai labai laiku, kadangi vyksta prieš paskelbus šią labai nerima keliančią ataskaitą žurnalistų be sienų organizacijos ir taip pat tai sutampa ir su tuo laikotarpiu, kai liko tik tai savaitė iki tarptautinės spaudos laisvės dienos. Aš norėčiau pakomentuoti tris dalykus, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl to paties konteksto ir ES išorės veiksmų tarnybos įsitraukimo ir dėl minėjimo kitą savaitę. Kalbant apie patį kontekstą, tai aš, kažin ar galėčiau tą, jį geriau įvardinti, nei tą padarė prelegentis. Man atrodo, kad situacija Ir tie akivaizdūs pavyzdžiai, apie kuriuos buvo kalbama ir ES viduje, ir už jos ribų, kur žiniasklaidos laisvė tikrai labai ribojama yra, tai kelia nerima. Ir kalbant apie išorės veiksmų tarnybos veiksmus, Politiniu lygmeniu norėčiau pabrėžti, kad mes siekiame, kad žodžio laisvė būtų nuolatos minima mūsų politikos dokumentuose, čia tai paskaitina apie bendrą strategiją ir bendrą plėtros konsensusą. Taip pat mes naudojamės ir viešos diplomatijos priemonėmis tam, kad skatintumėme žodžio laisvę ir pasmerktumėme pažeidimus trečiosiuose šalyse, tas daroma sistemingai pažiūrėjau, Meksikos atvejs buvo minėtas, aš manau, kad tuo šiuo atveju tai mes tikrai sistemingai keliame susirūpinimą ir pasmerkėme žurnalistų žudimus šioje šalyje. Trečias dalykas - 50 žmogaus teisų dialogų vyksta su trečiosiomis šalimis. Ir visų tų dialogų kontekste mes primename tarptautinius įsipareigojimus Ir taip pat, kas dar yra svarbiau, siekiame konkrečių rezultatų. Pavyzdžiui, žiniasklaidos ribojimo panaikinimas arba reikalavime, kad būtų paleisti įkalinti žurnalistai. Taip pat mes e, vedame vidinius dialogus, e, kur kalbame apie žmogus teisų apsaugą ir e, kibernetinį saugumą. Tuose dial... tuos dialogus veda Stavros Lambrininis, mūsų vyriausias įgaliotinis žmogaus teisų klausimais ir aukščiausio lygmens sustikimų metu jis kelia irgi tuos klausimus. Finansinė prasme, tai irgi aišku svarbu, ES remia laisvą pliuresnę žiniasklaidą ir prieigą prie informacijos įvairiose šalyse kurios dirba artimai bendradarbiavimo su pilietinė visuomenė per pastarosius šešerius metus daugiau nei 50 šalyje, 50 šalių buvo teikta parama 2000 žurnalistų ir bandome apsaugoti tokius aktyvistus ir čia galioja ES mechanizmas, kuris per trejus metus 350 aktyvistų skiria paramą, 300 iš jų gavo pagalbą skubos tvarka, 75 gavo perkelimo pagalba. Tokia mūsų veikla, ponė pirmininkė, ir dėl kitos savaitės, tai mes tikrai labai aktyviai įsitrauksime į tuos spaudos laisvės dienos minėjimus. Vyriausiai galiotinė Margarinė paskelbs deklaraciją ES vardu, valstybių narių vardu, pasmerks smurk, smurtą prie žurnalistus ir raginsimtis veiksmų, kad būtų užtikrinamas desnis žurnalistų saugumas, ypač kalbant apie moterį žurnalistas. Ir bus reikalavimo atskaitomybės. Taip pat šalia to dar bus rengiama didelė žiniasklaidos kampanija mūsų delegacijose trečiose šalyse, kad būtų skleidžiama informacija pagal viešos diplomatijos principus. Dėkoju. Thank you very much. Uh... Dėkuoju ponui Sančias Ryko. Dabargi suteiksime žodį mūsų prelegentams, kurios pabandys atsakyti į jūsų nuomonės klausimus, prašom. I'm not in five minutes. It was Jeigu įmanoma, prašyčiau neviršti penkių minučių. Taip, didžiulis skirtumas tarp ES valstybių. Buvo klausta, kaip jį įveikti. Taip, sakyčiau, kad keistoka, jog šalis kandidatės privalo laikytis griežtų kriterijų, O po to, kai jos įstojo į Europos Sąjungą, tai tuomet e, iš jų daugiau nieko nebereikalavimo. Todėl galbūt atėjo laikas nustatyti kriterijus, kurių reikia laikytis e, po to, kai šalis įstoja į Europos Sąjungą. Tai turėtų būti kažkoks minimumas. Dabar dėl fake news arba žodžio laisvės pritarčiau poniai Veržia, kad reikėtų išlikti atidiems. Dabar daugelie autoritarinių valstybių terminas fake news yra kasdienybė ir kalbu ne tik apie tokias valstybės kaip ją, bet ir iš tikrųjų autoritarinės valstybės. Ir tokiu, tokiais terminais kreipiamasi į nepriklausomus arba kritikuojančius žurnalistus. Taigi tikrai atkreipiu dėmesį į kontekstą. Kalbėkime apie, ne apie fake news klaidingas žinias, bet apie dezinformaciją. Jau nebegalime apsiriboti vien tik tai valstybėmis ir uh, platformomis, kurios apibrieštų, kas yra teisinga arba ne. Noriu atkreipti dėmesį, kad e, pateiktas e, pasiūlymas dėl e, informatorių apsaugos yra silpnokas, kai informatoriai tiesiogiai kreipiasi į žiniasklaidą, tai tikrai bus nedaug šansų, kad jisai laikytųsi to kas yra surašyta. Informatoriai turėtų turėti galimybę ir teisę tiesiogiai kreiptis į žurnalistus, nes žurnalistai turi perkratyti gautą informaciją, patikrinti ir patikrinti, galima sakyti, ar tas informatorius elgesi sąžiningai ar ne. Kad ta informacija, kuri pasieks jūs, galima būtų sakyti, jau bus išfiltruota. Dėl Vengrijos. Vengrija patenka į sąrašą šalių, kurios mums kelia nerimą. Aš maniau, kad kreipiuosi į žmogaus teisų pakomitečio narius ir kad jūs labiau mm, dėmesį kreipiate į trečiasias šalis, bet e, nepaisant to nagrinėjame ir ES valstybių bėdas. Taip, yra Orbano atvejais, jo draugužiai oligarchai susipirko žiniasklaidos priemonės ir tokiu būdu dabar transliuojamos smurto, neapykantos kalbos tikra tokia dezinformacijos kampanija, kuri mums kelia didžiulį nerimą. Taigi tikiuosi, kad man pavyko atsakyti į klausimus. Dėkuoju, ponė Hammer. Dėkuoju. Tikriausiai aš e, nekalbėsiu kaip OCR direktorė, o kaip e, žiniasklaidos atstovė. Kaip mes galime tą žiniasklaidą ginti ir palaikyti? Užuot kalbėję apie problemas ir galvoti, kokios galėtų būti mūsų reakcijos į įvairias skandalus, kaip Facebooką, mes turėtume palaikyti žurnalistus, kurie dar nepateko į valdžios arba verslininkų rankas turime prisidėti, kad visuomenė nenukentėtų nuo dezinformacijos. Nes priešingų atveju skelbiamas turinys bus e, pasisavintas. Žinoma, tai reiškia, kad reikia apsaugoti visuomenės interesą ir rastume privataus bei valstybinio finansavimo variantų ir tik tai nedaugelį pavyko tokius projektus įgyvendinti. Tokiu būdu mes galėtume paremti žiniasklaidą. Tai yra, sakytume, dabar iškilo pati didžiausia žiniasklaidos e, krizė ir iššūkis ir toliau generuoti kokybišką turinį, bet be tinkamos paramos to padaryti neįga, neįmanoma. Todėl žiniasklaidos sektorius ieško, beviltiškai ieško į kitokių finansavimo modelių ir šaltinių. Tai yra problema, ją privalu spręsti. Dėkoju. Pone Žiulį ir Ana Mary, čia už jūsų pasisakymus. Aš pats esu iš Vengrijos ir priklausau Orbano partijai. Todėl negaliu nesureaguoti į jūsų kritiką. Bet e, nenorėčiau išsakyti savo nuomonės, nes pirmininkauju šitam apsikeitimui nuomonėmis. Nes e, mes, žinoma, rūpinamas žmogaus teisėmis trečiosiuose šalyse, bet e, jūs čia minėjote ir Vengriją. Na, kaip ten bebūtų, ačiū, kad atvykote. Jūsų išsakytos nuomonės buvo labai įdomios. O mes tęsime darbą ir peisime prie kito mūsų posėdžio darbo tvarkės punkto bus pristatytas tyrimas gerinti ES ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių srities veiksmus vykdant žmogaus teisų politiką. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę. Dear colleagues, dear audience, let us continue. Mėly kolegos, ir toliau tęsime. Bus pristatytas tyrimas, kuris e, buvo užsakytas praeitą pernai pristatysiu konstitucinės bei žmogaus teisų e, profesorius Junktinės karalystės parlamentas vykstant dėryboms dėl finansavimo instrumentų patvirtino ne vieną rezoliuciją, kurioje buvo prašyta, kad ES turi gerinti ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių apsaugą. Prievolė laikyti žmogaus teisų integralumo išplaukia ir iš ES sutarčių, o taip pat ir iš tarptautinių konvencijų. Tačiau pastaroji dimensija tikrai nebuvo pakankamai aptarta praeitie. Ir dėl to vykdyti žmogaus teisų projektą ES nebuvo išsamus. Tačiau buvo parengtas antrasis žmogaus teisų veiksmų planas 2015 metais, kuriame, aiškiai, nustatomi tikslai ES bei valstybėms narėms, kaip galėtų būti parengta išsami darbo tvarkė, skleisti ECR teises visose ES išorės veiksmuose. Tos veiksmų programos sudarytojai, o taip pat ir tyrimo autoriai detaliai nagrinėja padarytą pažangą ES išorės veiksmuose įgyvendinant e, tokius įsipareigojimus ir parengė konkrečias rekomendacijas kaip ES galėtų imtis aktyvesnio vaidmens šioje srityje. Taigi jūs jau gavote elektroniniu paštu visą atlikto tyrimo kopiją, net yra atspausdintos tos kopijos e, šiame posėdėje, o dabar suteiksiu žodį e, profesoriui O'Kennedy, kuris pristatys ir tyrimo išvadas. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to the, um, to the subcommittee and to the committee for commissioning the study and for um, kind... Dėkuoju, kad pakvietėte mane ateiti šiandien čia, pristatyti mūsų išvadas. Mm, yra trys ataskaitos autoriai, du kolegos negalėjo šiandien čia dalyvauti, taigi labai atsiprašau. Ir uh, Žinoma, jeigu e, Įžvelgsite kokių problemų ataskaitoje, tai čia jų kalti, o jeigu kurios dalis jums patiks, pasirodys stiprios, išsames, tai ten jau viską aš, žinoma, rengiau. Taigi, dabar e, pristatysiu ataskaitą, e, metodiką ir išvadas. Jei pageidausite platesnių detalių, išsamesnės informacijos, tai aišku, e, Taskaitos tekste yra tikrai labai išsami informacija su daug detalių ir konkrečių rekomendacijų. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad sutarties dėl ES 21 straipsnis teigia, kad ES išras veiksmai turi atitikti žmogaus teisų visuotinumo ir nedalomumo principą. Taigi, mm, toks bendrasis įpareigojimas lemia ES išorės veiksmų įpareigojimus, kad reikia garantuoti ne vien tik tai pilietinės politinės teises, pavyzdžiui, teisė į žodžio laisvę, bet lygiai taip pat, aišku, tai įtakoja ir bendrus įsipareigojimus mm, garantuoti socialinės, ekonominės teisės ir skelbti, pavyzdžiui, teisę į teisingas ir palankės darbo sąlygas, teisę į tinkamą gyvenimo lygį ar išvietimą. Tai būtent yra pagrindinių žmogaus teisių visuotinumo, nedalamumo aspektas ir tai yra pripažinta jungtinių tautų, Europos tarybos ir netgi pačios Europos Sąjungos atitinkamuose dokumentuose. Mūsų studijos tikslas buvo išanalizuoti, kiek pažangos yra padaryta ES gyveninant būtent tokius įsipareigojimus um, įtvirtinti ir apsaugoti socialinės ir ekonominės teisės, konkrečiai sutelkiant dėmesį tas tris um, teisės, kurias aš jau paminėjau, tai yra teisė į teisingas ir palankės darbo sąlygas, teisė į tinkamą gyvenimo standartą, pakankamą ir teisė švietimą. Aišku, mes aptarėme ir struktūrinius E, struktūrinės kliūtis, kurios galbūt trukdo ES propaguoti tas teises, jas įgyveninti efektyviai. Taip pat mūsų tikslas buvo išsiaiškinti, kokios galėtų būti pateiktas konkrečios rekomendacijos, kaip būtų galima toliau stiprinti ES veiksmus šioje srityje. Mūsų tyrimai iš esmės buvo paremti pagrindinių ES dokumentų analizė, bet taip pat buvo ir surinkti pokalbiai su įvairiais ES institucijų pareigūnais, taip pat e, valstybių narių delegacijų atstovais. Aš norėčiau tikrai padėkoti visiems tiems, kas mums suteikė informacijos per tokius pokalbis, kadangi tokiu mes galėjome susiformuoti bendrai kontekstą ir tvirtesnių pagrindų paremti savo rekomendacijas. Dabar norėčiau perėti prie mūsų ataskaitos e, išvadų ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės garantuoja, kad visi individai iš esmės turi teisę vienodų statusų dalyvauti socialiniam, ekonominiam ir kultūrinėme visuomenės gyvenime. Įvairios tarptautinės sutartys, tame tarp jungtinių tautų tarptautinis paktas dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų, taip pat um, Europos socialinė hartija, tai yra du dokumentai dokumentai, kurias ratifikavo visos ES valstybės narės, yra vieni iš tokių mm, tarptautinių dokumentų ginančių šias teises. Ir taip pat ES irgi yra savo e, pagrindinių teisų hartijoje įtvirtinusi tokias nuostatas. Mm, kad iš tikrųjų ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės, pagrindinės tos teisės yra nepaprastai svarbos ir todėl mūsų studijoje mes sutelkėme dėmesį būtent į mano minėtas tris teisės. Tokie įsipareigojimai dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių teisų gynimo kartais yra laikomi mažiau svarbus nei kitų žmogaus teisų gynimo įsipareigojimai. Tačiau um, tiek ES, tiek ES taryba, tiek jungtinės tautos nekarta yra patvirtinusios, kad a, e, e, pagrindinės teisės yra nedalomos, tai reiškia, kad ir žmogaus teisės, ir ekonominės, ir kultūrinės socialinės teisės yra lygiai taip pat vienodai svarbios ir išorės veiksmų srityje pagal 21 ES sutarties straipsnį tai turi būti uh, taikoma kaip pagrindinis principas. Dabar paminėčiau ir antrą straipsnį ES sutarties. Tai yra, kad ES yra paremta žmogaus teisų gerbimo principu. Todėl jį yra įsipareigojusi kovoti socialinę skirtimį ir skurdu. E, tai yra vieni iš pagrindinių tikslų pagal trečią straipsnį. Siekiant stiprinti ekonominės, socialinės, kultūrinės teises visos, visose aspektuose, taip pat ir išos veiksmų srityje, atspindi ES veiksmų plano dėl žmogaus teisų ir demokratijos, antro veiksmų plano 17 tame tiksle tai atspindėta ir pagal jį ES institucijos įsipareigoja stiprinti visapusišką darbo tvarkę, e, skatinti ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės visose išorės veiksmų aspektuose. Panašus įsipareigojimai yra numatyti ir kitose instrumentuose, prie, e, dokumentuose, tai yra 2016-2020 metų lyčių veiksmų planas, toliau 17 metų e, tarybos išvados dėl es prioritetų jungtinių tautų žmogaus teisų formuose, 2017 metų Europos konsensus dėl vystimas ir taip toliau. Be to, ES yra ėmusis įvairių konkrečių iniciatyvų dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių stiprinimo visoje išorės veikloje. Aš e, savo skaidrėje pateikiu pavyzdžių, tai yra um, pajėgumų stiprinimo veiklos finansavimas, padedant partnerių vyriausybėms įgyventi TDO konvencijas ar gerinti teis e, darbo Mm, teisių įgyvenimą nacionalinėse sistemose, toliau um, įvair, įvairūs vystimosi, priekybos politikos aspektai paminėtini ir taip toliau. Europos Sąjunga, Europos Sąjungos institucijos, tiksliau, ėmėsi veiksmų pagal 17 tikslą, kad paskatintų, um, sustiprintų ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės jų gynimą išas veiksmų srityje. Tačiau <laughs> kol kas tai buvo geros žinios, o dabar gal tokia, na, prastesnė dalis. Daug, vis tik tai nėra konkrečių rezultatų pasiekta, nėra susitelkimo, nuoseklaus dėrėjimo su kitais išras veiksmų politikos um, aspektais gal, kalbant apie ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų, teisų skatinimą, jam darbui toje srityje nėra suteikiama tiek matomumo kaip kitų tų sričių veiksmam, pavyzdžiui, tvirtinant pilietinės politinės teises ir panašiai, iš tikrųjų nėra konkrečiai žmogaus teisų gairėse netgi numatyto dėmesio atskirai ekonominio socialinių kultūrinėms teisėms. Ir mm, su kuo mes kalbėjomės, pareigūnai kalbėjo apie tai, kad reikia plėtoti, aišku, konkrečiai ir gairės dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių teisų tvirtinimo, reikia paaiškinti um, mūsų prioritetus ir padaryti pažangos uh, to, kas na, viduje dažnai vadinama užmirštų reikalų. Akivaizdu, kad yra daug neiškumo dėl šių teisių ir valstybių narių nuomonės išsiskiria dėl e, tikrai esminių klausimų susijusių su šiomis teisėmis. Todėl labai sudėtinga yra parengti plačių užmojų darbuotvarkę, kad būtų galima propaguoti ir apsaugoti ekonominės, socialinės, kultūrinės teises ES išorės politikoje bendrai. Mūsų ataskaitoje um, akcentuojamas tas iššūkis, būtent pažvelgiant į tris konkrečias ekonominės socialinės kultūrinės teises ir mes įsigilinome į tas konkrečias tris rytis ir žiūrime, kad, e, pamatėme, kad iš tikrųjų e, trūksta aiškių veiksmų planų, e, trūksta prioriteto skirimo, pirmenybės skirimo būtent toms teisėms. Ir mūsų ataskaitoje toliau bandoma žiūrėti, kaip būtų galima tą spragą užpildyti. Ir yra pateikiama visai lė detalių rekomendacijų, kaip dabartinės ES iniciatyvos dėl šių trijų ekonominių, socialinių, kultūrinių teisių galėtų būti sustiprintos ir išplėstos, kad būtų galima uh, užtikrinti daug didesnį šių teisių įtvirtinimą ir gerbimą. Uh, Daugiau detalių, žinoma, rasite pačioje ataskaitoje, bet aš paminėčiau gal, sakykime, dėl e, teisingų ir palankių darbo sąlygų. Mūsų ataskaitoje be kitų dalykų yra rekomenduojama taip pat tai, kad šios teisės gerbimas turėtų tapti strateginiu tikslu prie į priekybos politikos dėrybose, taip pat ir, ir, ir priekybos susitarimai turi būti išplėtoti ir konkretizuoti, ir monitoringos mechanizmai turėtų būti tikslesni, daugiau reikėtų žmogaus teisų įvertinimo atliekama ir dialogas turėtų būti stiprinamas su kitomis valstybėmis būtent šiais klausimais. Be to, ataskaitoje yra pateikiama ir visai lė bendrojo pobūdžio rekomendacijų apimančių ne vien tik tai šias teises, bet ir apimančių visą ekonominių, socialinių, kultūrinių teisų spektrą, būtent kalbant apie išorės veiksmų sritį. Vėlgi ataskaitoje yra pakankamai e, detali informacija, bent 2,5 puslapio esame skiria šioms konkrečioms rekomendacijoms, bet pateikčiau tokį pavyzdį. Me, e, pavyzdį. Mes rekomenduojame patvirtinti konkrečias ES gairias dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių teisų įtvirtinimo, taip pat ir prioritetinių veiksmų sričių e, nustatymą Mes taip pat rekomenduojame, kad būtų teikiamas e, konkretus apmokymas ES pareigūnams, kurie susiję su programų atitinkamų rengimu. Mes taip pat teigiame, kad esamas gairės dėl žmogaus teisų dialogo su trečiosiamis valstybėmis turėtų būti atnaujintos ir praplėstos, įtraukiant taip pat ir būtent dėmesį ekonominės, socialinės, kultūrinės teises e, prioritetinėse veiksmų srityse, kurios turėtų būti nustatytos. Mes taip pat galvojame, kad esamus taikomus e, ekonominius socialinių kultūrinių teisų standartus reikėtų taip pat peržiūrėti esamose dokumentuose. Ir su jungtinėmis tautomis taip pat būtų galima bendarbiauti ir, ir, ir iš tikrųjų būtų galima pasiremti esamų jungtinių tautų formą dėl verslo žmogaus teisų modelių. Ir taip pat galima būtų peržiūrėti ES veiksmų plano struktūrą, kad būtų geriau iš, išaiškinta, kaip ES ketina apsaugoti ir skatinti būtent šių teisių gynimą 2020 ir tolesnių laikotarpių. Taigi, mūsų ataskaitoje yra visai lė konkrečių rekomendacijų, kurių tikslas yra įnešti daugiau aiškumo ir susitelkimo į tas rytis, kurios galbūt buvo kiek tai primirštos išorės veiksmų srityje, kad būtų galima tikrai bendro pobūdžio nuostatas ir labai bendro pobūdžio įsipareigojimus pagal veiksmų planą dėl žmogų teisų ir demokratijos 17 straipsnių būtų galima sukonkretinti ir efektyviau gyveninti. Mes galvojame, kad tai galėtų lemti konkrečius ES įsipareigojimus imtis veiksmų ir mes akcentuojame ES parlamento ir atitinkamų komitetų svarbu svarbą e, vaidinant e, konkretų vaidmenį šiame procese. Ačiū pirmininkė. Thank you very much. <clears throat> Thank you very much, profesor. Dėkoju profesoriau už labai įdomias išvadas. Dabar žodis nariams. Pirmiausia, ponas Solė. Prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju šios studijos autoriams. Labai įdomi studija. Ir ypatingai norėčiau padėkoti ponui Aukineidėl, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau. Dėkoju už pristatymą. Mano frakcija, kuri inicijavo šią studiją, žaliųjų frakcija, yra labai patenkinta išvadomis, kurias pristatėte ir mes laukiame uh, kuomet galėsime susipažinti su studija, jos išvadomis ir galėsime imtis tolesnių veiksmų. Į tai atsižvelgdami mes manome, kad ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės yra tas vaikas našlaitis, kalbant apie žmogaus teisų padėtį apskritai. Ir galbūt taip yra ne tik iš esvėsnių tarnyboje, komisijoje arba valstybėse narėse. Valstybės bet drįščiau sakyti, kad taip yra ir mūsų pakomitetyje, kuris užsima žmogaus teisėmis, nes e, vis dar labai daug dėmesio diskusijose ir darbę skiriame šiame komitete pilietinėms ir politinėms teisėms. E, ir tuomet, kai lankomės trečiosiuose šalyse ir kai įgyvendiname šio komiteto darbo programą, taip pat mes uh, šiek tiek ignoruojame ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės. Ir mes turėtumėme irgi padirbėti šioje srityje. Ši studija yra labai įdomi, savalaikė, nes atkreipiamas dėmesys į šias teisės ir mes esame primenami, mums yra primenama, kad e, tos teisės yra labai svarbios ir visos teisės yra nedalomos. Kalbant apie studijos turinį, Tai iš tiesų labai naudinga situacijos apžvalga. Iššūkiai nelengvi, kad būtų prisimti atitinkami įsipareigojimai, teisiniai įsipareigojimai, kad šios teisės būtų traktuojamos lygiai taip pat kaip ir pilietinės bei politinės teisės ir kad jos taptų realybę. Ne tik žodžiais, bet ir realybę. Ir aš norėčiau pacituoti studiją tą pastebėjimą ir cituoju, kad konkrečius ES veiksmai dėl šių teisių turi būti įgyvendinti. Tai yra neraminanti išvada ir mm, mūsų komitetas turėtų tai sureaguoti. Iš studijos tampa aišku, kad iš principo ES tik tai kalba apie šias teisės savo žmogaus teisų politikos rytyje ir taip pat vystomo bendradarbiavimo ir priekybos politikos srityje. Ir įsipareigojimai dėja nėra įgyvendinami šiuose srityse, kalbant, kalbant apie šią politiką. Panašu, kad jūs daug atsakomybės dėl šios situacijos skiriate tam, kad trūksta sutarimo tarp valstybių narių, trūksta konsensuso, dėl to, kad šios teisės yra lygiai taip pat svarbios ir aš e, tikrai esu pasibaisėjęs tokią situaciją ir aš tikiuosi, kad kiekviena valstybė narė turės tokią pačią viziją apie tai, kad visos šios teisės yra labai svarbios. Parlamento rekomendacijose kalbam apie tai, kad reikia parengti naujas gairias dėl šių teisių ES Ir dabar norėčiau Jums užduoti klausimų. Pirmiausia, kalbant apie naujas ES gairias, kurias Jūs siūlote savo rekomendacijose, gal galėtumėte plačiau pakomentuoti, kaip jos turėtų atrodyti, ar galėtų atrodyti, ir kaip čia būtų galima numatyti tam tikras gairės ES institucijoms. Toliau rekomendacijos nėra tikslinės ir nėra nukreiptos į konkrečias ES institucijas. Tai aš norėčiau pasiūlyti galbūt jums plačiau pakomentuoti tai, ką galėtų nuveikti konkrečiai Europos parlamentas, nes jūs sakėte, kad parlamentas vaidina svarbu vaidmenį gyvendinančios teisės, taigi ką konkrečiai mes galėtumėme nuveikti savo institucijoje. Taip pat panašu, kad jūs nekalbate apie vyriausios įsigaliotinės vaidmens, vaidmenį, atsiprašau, vyriausiojo galiotinio atsakingo žmogus teisės vaidmenį, galbūt jūs turite kokių tai jo pastangų vertinimų, kaip būtų galima skatinti šias socialinės, kultūrinės, ekonominės teisės. Ir taip pat gal jūs galėtumėte pakomentuoti uh, rekomendacijas, kurias skiriate kiekvienai ES institucijai savo galtinėme dokumente, kur jūs konkrečiai kalbate apie įvairias ES institucijas ir jų vaidmenį, vaidmenį, skatinant ir įgyvendinant tas teisės. Ir galiausiai gal galėtumėte nurodyti, kurios valstybės narės yra aktyvesnės ir kurios e, galbūt yra netaip linkusios įgyvendinti ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Ačiū, ponė Solė. Ar būtų dar norinčių užduoti klausimų? Ne. Tuomet Ingrid Torsnes galbūt yra atvykusi. Ji yra referentė iš išrės veiksmų tarnybos. Prašau, ponė Torsnes, žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju už studijos pristatymą. Taip pat dėkoju už pastabas, kurias išsakė parlamentaras. Mes iš ties veiksmų tarnyboje sveikiname šią studiją. Mes manome, kad tai yra puikia iniciatyva, kurios imtas yra laiku. Rekomendacijos bus mums naudingos tolesnėme darbe. Mes esame pasiryžę siekti ekonominių, socialinių, kultūrinių teisių ir daug jau esame nuveikę šioje srityje ir daug kas buvo paminėta, bet aš norėčiau dar paminėti tą darbą, kuris atliekamas per vystomą į bendradarbiavimą, kuomet e, mūsų požiūris yra grindžiamas teisėmis, skatinant ir ginant teisės į maistą, švietimą ir sveikatą. Ir taip pat kelme tos klausimus žmogaus teisų dialoguose su trečiomis šalimis. Esame uh, ir iš komisijos ir iš esveiksmų tarnybos pusės įsitraukia į darbą su TDO ir taip pat daugia šalių pagrindų, nors ir nėra konkrečių rezoliucijų, kurias būt skatintų pati ES, valstybės narės yra labai aktyvios šioje srityje ir yra nemažai rezoliucijų žmogaus teisų taryboje ir taip pat bendroje asamblėjoje, kur kalbama apie ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Taip pat mes e, tikrai matome, kad yra galimybių nuveikti daugiau ir e, mes bandome dabar parengti tas gairės ir aš džiaugiuosi, kad šios, čia pateikta apie tai ir konkreti rekomendacija. Mes viduje daug kalbėjomės ir kolegos iš komisijos irgi įsitraukė į tą darbą ir mes nusprendėme parengti gairias dėl specifinių konkrečių teisių. Nekalbame vien tik apie ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės kaip bendrai. Ir kalbant apie tą tem, teminę dalį, žmogus teisų padalinėje mes pirmiausia pradėjome nuo teisių į vandenį ir sanitarinės paslaugas. Tai bus e, pirmas darbas, aišku, įsipareigojimai veiksmų plane yra susijęs su išsame darbo atvarkė Aišku, nepakaks aptarti tik vieną teisę tuose įsipareigojimuose, bet tai jau yra pradžia. Ir mes taip pat daug galėsime pasimokyti šiame procese apie tai, kaip elgtis su kitais teminiais klausimais, tokiais kaip būstas, švietimas, sveikata ir panašiai. Taigi, toks dabar yra atliekamas darbas. Ir mes sveikiname konkrečias rekomendacijas, kadangi jos bus labai naudingos mūsų darbe. Mūsų remia valstybės narės, nors darbas yra dar tik prasidėjęs. Ir taip pat mes dabar bendravome su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad jos irgi būtų įtrauktos į procesą. Taip pat ir jungtinių tautų institucijos kur gerai išplėtota yra ši sistema, ypač mes daug bendradarbiavome su specialiuoju įgaliotiniu, kuris užsima vandens sanitarnių paslaugų sritimi. Taigi dėkoju dar kartą ir mes tą darbą tęsime. Ačiū. Dėkoju, ponė Torcelė. Dabar žodis vėl profesoriui, kad atsakytumėte į klausimus ir pastabas. Okay, Labai dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Ir taip pat noriu padėkoti tiems, kurie išsakė tokias įdomias nuomonės, išsakė savo poziciją. labai pasisakau, kad e, šiame kontekste reikėtų parengti specifines e, gairias, pradedant nuo vandens ir sanitarnių paslaugų. Taip, e, yra dokumentas, kuris parengtas prieš keletą mėnesių. Aš rekomenduočiau renkti toliau gairias, nusistatant prioritetus. E, ir, nes ECR laukas yra labai platus, todėl reikėtų pasirinkti krypti, prioritetus, kurie yra jau svarbus ir identifikuoti ES institucijų rėmose. Todėl mes e, tikrai palaikome EIVT iniciatyvą, kuri kartu su komisija yra pasirengusi plėtoti, renkti tokias gairias e, pradedant nuo vandens ir sanitarinių paslaugų. Mes su savo ataskaita irgi teikiame tam tikras rekomendacijas. Aš tikrai nesiuošiu jums piršti kažkokių mm, specialių pasiūlymų. Mes diskusijose tikrai kalbėjome apie vandenį ir sanitarnės paslaugas, bet taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, yra ir kitos trys teisės - švietimas, darbo sąlygos ir deramos gyvenimo sąlygos. Šiuose srityse mūsų pateikiamos rekomendacijos yra susijusios jau su esamos es, e, esamomis iniciatyvomis tai yra ne tik EIVT esančios iniciatyvos. Jomis galime tik tai pasiremti ateičiai rengiant gairias, bet svarbu yra pasiremti jau sukauptą patirtimi. Ir kaip sakiau, pradedant nuo vandens sanitarinių paslaugų. Tai yra, yra trys pagrindinės sritis, kurios galėtų būti rengiamos bendradarbiaujant kartu su mumis. Taip pat buvo prašyta mm, pasakyti, kaip galėtų parlamentas įsitraukti į procesą. Taip, ESC teisų srityje trūksta prioritetų. Pranešime mes tai pabrėžiame. Panašu, kad e, bandoma vadovautis tik tam tikra gera tendencija šioje srityje ir parlamentas gali pasinaudoti tokią progą ir suvaidinti savo vaidmenį, keldamas tokius svarbius klausimus, kaip pavyzdžiui e, ESC srityje yra sprendžiami šios darbo atvarkės klausimai, kaip institucijos įsitraukia, kaip svarbu e, atsižvelgti į socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės, ESC teisės taip vadinamas. Taigi, ta prasme, Europos parlamentas turi geras startinės pozicijas ir žmogaus teisų gynimo atstovai irgi gali suvaidinti neblogą ir nemažą vaidmenį šioje srityje, nes jie yra, galima sakyti, geriausioje padėtyje, kad e, galėtų pastumėti procesą į priekį. Todėl ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės neturėtų e, būti nustumtos į es darbo tvarkės užribį. Kokios valstybės narės buvo užduotas klausimas? Taip, mes tengiamės, kad mūsų pranešimas būtų neutralus. Nebedėme pirštų į kažkokias konkrečias valstybės. Žinoma, svarbu suprasti, kad diskusijos dėl ESK teisių turėtų vykti ES valstybėse. Aš galiu pasidalinti savo patirtimi iš Europos tarybos, kur jie dirbau ir per dešimt metų sukaupė nemažą patirtį. Tikrai galiu patvirtinti, kad dėl ESK teisių valstybių pozicijos skiriasi. Nevienodas supratimas yra. Taip pat valstybės nevienodai vertina ir santykius tarp valstybių ir es institucijų. Todėl negalima sakyti, kad kažkokios valstybės yra pažengusios, kitos ne. ESK teisių srityje tiesiog yra nevienodas požiūris, problemos supratimas. Ir iš čia kyla tie sunkumai Europos institucijoms laviruoti tarp tokių nevienodų valstybių požiūrių. Taigi mes neidentifikavome nei gerų, nei blogų valstybių. Kraštovaizdis šioje srityje, galima sakyti, kompleksiškas. Vaizdelis fragmentuotas, taip sakant. Ir dėl tos priežasties labai sudėtinga Europos institucijoms imtis kažkokių nusiklesnių veiksmų. Todėl Europos parlamentas kaip tiesiogiai išrinkta institucija galėtų imtis aktyvesnio vaidmens siekiant prastumti šitą ESK teisių darbotvarkę. Labai dėkoju profesoriu Leiskit man taip pat padėkoti ir už tai, kad atvykote, pristatėte tyrimo rezultatus, kaip jūsų manimo reikėtų gerinti ESK teises ir renkti naujas gairias. Aš tikrai manau, kad mintis paprašyti šio tyrimo pasiteisino. Ir DROA komitetas draugė su žmogaus teisų pakomitečiu bendradarbiavo ir sakyčiau, kad mes turėtume tęsti bendradarbiavimą šioje srityje. Taip, mūsų pakomitetis atsakingas iš už žmogaus teisų gynimą trečiosiuose šalyse. Tačiau tuo pat metu, jeigu ir iškyla poreikis kreipti didesnį dėmesį ir į valstybių narių situaciją, akcentuoti ESK teises, tai mes tą turime daryti, ypač, pavyzdžiui, yra tos valstybės, kurios es, prie es prisijungė 2004 ar 2007 metais, tai Taip, mes turėtume renkti šias teises, taip pat e, šias gairias ir sustiprinti tiek žmogaus, tiek pilietinių, tiek ESK teisų gynimą. Taigi dar kartą dėkuoju Jums už pristatytą tyrimą ir po trumpos petrukėlės tęsime mūsų darbą. Dear colleagues. Kolegos. Mūsų kitas ir tikriausiai jau paskutinis darbo tvarkės punktas. Pranešimas, kurį parengė Charles Görens. Jo pavadinimas priemonės kovos su ankstyva ir priverstinė santoka, išorės strategijos kūrimas, tolesni veiksmai. Mes ir toliau rengiame šio pranešimo projektą. Pirmas jo variantas buvo pristatytas vasario mėnesį ir šiandieną kalbėsime apie pranešimo pakeitimus. Jų gavome 231. Jų vertimai parengti į visas kalbas. Ir dabar, kiek žinau, prasidėjo darybos dėl kompromisinių pasiūlymų. Žmogaus teisų bei lygių teisų komitetas parengė nuomonę dėl šio pranešimo, o balsavimas užsienio reikalų komitete numatytas gegužės 16 dienai. Ir iš karto žodį suteiksiu Charles Görens, kuris pakalbės apie pakeitimus bei galimus kompromisus. O paskui išklausysime šešėlinių pranešėjų, jeigu jie dar yra salėje. O pradžiai pradėkime nuo pranešėjo Görins. Ačiū pirmininkė, jūs kalbėjote apie pradinius etapus, o dabar aš pasakysiu, kas mūsų laukia iki kito susitikimo praeitą savaitę Strasbūrė mes turėjome progą susitikti su šešėliniais pranešėjais, pateikime pasiūlymus dėl pakeitimų kompromisų. Taigi dabar pristatysiu jų esmę. Pirmasis kompromisas. Mes sutarėme dėl amžiaus ribos, po kurio, kurią peržengus nebegalima kalbėti apie santoką iki kurios neįmanoma tokis, tai yra 18 metų. Noriu priminti, kad kai kuriuose valstybėse šis amžius yra 16 metų, bet mes nenorime išimčių, o norime taisyklės. Būtų labai protinga, kad visos valstybės narės patvirtintų tokias pat taisyklės ir jinai, ta taisyklė galiotų ir būtų įtraukta ir į besivystančių šalių teisę. Antrasis kompromisas tai yra priverstinės santokos priežastis. Noriu priminti, kad skurdas, įvairūs konfliktai, gamtinės nelaimės, o taip pat ir neigiamas požiūris į mergaitės bei moteris, bei tam, tam tikri papročiai negali būti iš karto eliminuojami. Todėl reikia tokio visapimančio, holistinio požiūrio, siekiant atšaukti ir panaikinti tas priežastis. Tos senoviškos tradicijos yra labai gyvybingos. Ir jeigu kai kas praktikuoja kanibalizmą, tai nereiškia, kad ir mes jį turime palaikyti mūsų šalyse. Turime renkti strategijas. Juk ir mūsų pranešimo tema yra išorės strategijos kūrimas. Parengėme valstybių sąrašą, kurios e, savo teisėje numatė privestinės santokos draudimus, bet tokie, tokios nuostatos ir draudimai ir toliau liks tik tai popieriuje, jeigu nebus imamasi konkrečių priemonių visais lygiais. Ketvirtasis kompromisas skirtas e, senoviškiams papročiams, kurie toleruojami pasaulyje. ir visa, kas susijęs su žmogaus teisėmis, turi būti tarptautinių veiksmų prioritetas. Penktasis kompromisas. Kalbame apie būtinybę bendradarbiauti su mūsų šalimis partnerėmis, tai yra trečios šios šalis, besivystančios šalis. Svarbu rasti bendrus vardiklius, sutarimą Negalime primetinėti savo požiūrio, bet reikia ieškoti tokių bendradarbiavimo sričių ir taškų. Esame pasirengę remti jų plėtojamas programas šioje srityje. Šeštasis kompromisas. Kreipiamės į visas valstybės narės su prašymu įtraukti priverstinės santokos draudimą iki 18 metų. Mes jau ES panašias nuostatas esame patvirtinę. Galiu priminti, kad ginčas yra ne tik dėl amžiaus ribos, bet apskritai dėl priverstinės santokos draudimo ir Europos taryba beje yra e, prieimusi Stambulo konvenciją dėl priverstinės santokos draudimo. Tai yra referencinis tekstas. Dešimtasis kompromisas yra dėl finansinių išteklių, įmantis priemonių švietimo, sveikatos apsaugos srityje. Taip pat reikėtų kremti, kreiptis į religinių bendruomenių atstovus, kad rastume taip pat ir galimybę bendradarbiauti su jais. Dvyliktasis kompromisas, jeigu pamenu, taip, tai dvyliktasis kompromisas. Kalbame apie finansinės priemonės, finansavimą iš ES biudžeto, o taip pat e, apie valstybių narių bendradarbiavimą. Taigi ta formulė galėtų būti tarsi trikampė. Arba valstybė narė, arba Europos komisija e, teikia finansavimą, bet tuo pat metu siūlo tam tikras idėjas, strategijas. Taip pat gali būti kokia nors nevyriausybinė organizacija, humanitarinė e, organizacija, pavyzdžiui, jungtinių tautų gyventojų fondas, taip vadinamas piliečių fondas, kuris sukaupęs nemažą patirtį daugelį valstybių labai išmintingas požiūris renkantis tas valstybės, kurioms būtų skirtas finansavimas įgyvendinant privestinės santokos draudimą. Bet kaip ten bebūtų, mes pirmiausia kreipiamės į komisiją, kad ir ES biudžete nebūtų taupoma šios e, srities e, sąskaita. Ir žinoma, breksitas nėra kažkokia priežastis, mažinti finansavimą, bet e, proga jį padidinti. Keturioliktasis kompromisas. E, šeimos planavimas, kontracepcija ir kitos priemonės Taip, tame pačiame kompromise mes kalbame apie taip vadinamas Global Gag Rule neigiamą poveikį. Mes parlamente nekartą esame apie tai pasisakę. Kitame kompromise kalbame apie vietos e, bendruomenės ir vietos valdžią įgyvendinant mūsų programas reikia ir partnerių įsitraukimo, tai yra besivystančių šalių, vietos valdžios ir bendruomenių įtraukimas į visą procesą. Mes bandome padengti, taip sakant, visas teritorijas, vietos bendruomenės įtraukti. Dabar konstatuojamosios dalis. vertėtų priminti, kad devynios šalis iš dešimties fiksuoja vieną iš didžiausių priversinių santokų skaičių ir tos šalis yra taip vadinamos mm, skurdžios šalis, kuriuose nėra nei švietimo priemonių, nei sveikatos apsaugos priemonių. Ir dėl to mes mm, kaip tik šiame pranešime mm, pasisakome už paramą joms. Aš jau turėjau progą pristatyti pranešimą, kuriame aiškiai pasakiau, kad tarsi mes neišradinėjom dviračio. Mes tik pakartojame tai, kas jau yra nustatyta. Mes tik tai norime sujudinti vandenis ir iškelti paviršių tas strategijas, kurios labiausiai pasiteisina. Ačiū uždėmesi ir dabar jau lauksiu jūsų komentarų. Is there any uh, contribution, Mr. Buchner? But uh, uh, uh, let me ask. Aš Norėčiau paklausti, ar ponia Danielė Ajūto, kuri yra FAM komiteto pranešėja, yra posėdžių salė ar ne. Pirmininkė, aš tikėjausi, kad jinai ateis, bet e, todėl ir e, tą progą nepasakiau savo nuomonės. Todėl, kadangi kaip ir namuose aš prilaikau liežuvį už dantų, kuomet yra mano žmona, tai aš čia irgi neįsakysiu savo nuomonės. Pasakysiu tik tiek, kad pranešimas geras ir FAM komitetas atliko puikų darbą, pateikti pasiūlymai galima sakyti, daugeliu atveju atitinka ir FAM komiteto nuomonę. Ačiū, Šarlė Görins. O dabar žodis Büchneriai. Svarbiausia dalykai užsakyti, tai aš tik tai keletą gal detalių paliesiu. Uh, Visų pirma, mm, nemanau, kad būtų įmanoma, kad mm, ES patvirtintų mm, kokį tai dokumentą, reglamentą, kuriuo galėtumtis konkrečių prie, e, priemonių prieš priverstinės santokas. Man atrodo, moteris e, čia nesibaimina ir tokios situacijos O pavyzdžiui, su, žinau atveju, kad ir, sakykime, iš Pietų Afrikos um, valstybės, kur moteris turėjo pabėgti iš savo valstybės dėl um, to, kad jai grėsė priverstinė e, santoka ir netgi po to grėsė jai pavojus. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad, na, teisės aktai, nemanau, kad teisės aktai kaž, ką mm, gali padaryti realiai kažką pakeisti šioje srityje. Dėl per ankstyvų santokų, na, Mes sakome, kad, sakykime, galima pasakyti, kad, kad pripažįstamos santokos tik tai nuo 18 metų, bet, sakykime, um, šeima atvyksta kartu su. Ai, jauna mergina ir, sakykime, jie laikysis to reikalavimo, kad santoka pripažįstama tik tai nuo 18 metų. Bet tada klausimas, o kaip bus su 16-17 mm, metų merginoms, kurių su toktiniai gali pareišti, kad jom yra 18? Mes norėtumėm, kad tokiais atvejais, tokiais neiškiais atvejais būtų atliekamas tyrimas. Na, aš nežinau, ar iš tikrųjų galima kažką padaryti tokiu klausimu. Na ir dar vienas dalykas, aš gal mano pozicija kiek kitokia. Mm mano, nei kitų mano nuomonė, abortai yra baisus dalykas, jis pažeidžia žmogaus teises ir mes esame pateikę pakeitimą dėl to, kad e, abortai vėlyvesniu laikotarpiu turėtų būti draudžiami, bet na, aš nežinau, ar bus įmanoma sulaukti palaikymo. And... Dėkoju kolegai už nuomonę, kadangi daugiau šešėlinių pranešėjų nėra kiek matau, tai tada galėtumėm gal e, pranešėjau užbaigti diskusijas jūsų baigiamojo žodžiu tokiu būdu ir būtumėm aptarę šį klausimą. Taip, dar prašom. Vieną dalyką pamiršau. Aš norėjau labai aiškiai Jums padėkoti už tikrai puikų bedadarbiavimą, už pastangas rasti kompromisus. Tikrai darbas vyko e, gerai ir maloniai. Ačiū, prašom. E, e, Ačiū. Hmm. Norėčiau atsakyti ponui Büchneriui jo gimtąją vokiečių kalbą. Na, mes niekuomet nepasisakėme už abortus Vilvame, Vilma, vėlyvo neštumo metu. Tikrai čia, nežinau, aš nenorėčiau, kad kas nors pasisakytų iš viso dėl tų už tokius dalykus. Tikrai čia taip nėra. Bet formuluotėje kalbama apie mm, teisę, na aš neatsimenu kaip tiksliai pasakyta, bet apie tokią teisę kad e, moteris turi teisę spręsti. Zeilen äh, darf man da lesen, dass es äh, überall äh, gängige Praxisen gibt, die äh, über zwölf Wochen hinaus äh, Abtreibung nicht mehr erlauben. Tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad äh, ko, ko, kokia yra įprastinė praktika dėl abortų po 12 tos neštumo savaitės. Tikrai taip nėra, kad galima daryti bet ką. Daugelį valstybių, aš nesu specialistas, bet man atrodo, kad daugelį atvejų taikoma ta, ta 12 savaičių riba, jeigu jį peržengta. Aš neatsimenu, kad kas nors būtų pasisakęs už tokią nuostatą nei komiteto pirmajame posėdėje, nei iki šešėlinių uh, pranešėjų posėdžiuose. Nežinau, jeigu būtų toks pakeitimas, jis turėtų būti pateiktas e, plenarės sesijoje ir man atrodo, kad na, jūsų poziciją dauguma paremtų. Socialistai pagrindė savo formuluotę ir tikrai būtent apie tai kalbėjo. Nežinau, reikės pasitikslinti, nes aš neatsimenu, kad kažkas būtų bandęs tokį dalyką įtvirtinti. Bet e, tikrai, be problemų pasitikslinsim. Tiesiog aš noriu dar kartą pabrėžti, kad yra nepaprastai svarbi būtent 18 metų amžiaus riba, nes jeigu formuluotė būtų miglota, neapibriešta, jeigu būtų dar numatyta visai lė išlygų, tai man atrodo, tai būtų visiškai netinkama šiame kontekste. Mm, tikrai jeigu panalizuotum psichologinius ar kitus aspektus, Tai tikrai visiškai akivaizdu, kad nėra jokių priežasčių, kodėl santoka galėtų būti sudaroma, turėtų būti sudaroma anksčiau nei mm, sulaukus 18 metų, nes tikrai jaunas asmo nėra pasirengęs dar tokiems sprendimams iki 18. Man atrodo, jeigu mes eitumėm kitų kelių, tai tikrai mm, nebūtų nieko gero ir, ir nebūtų tada aiški ta 18 metų riba. Dabar kaip dėl tų moterų, merginų, kurios atvyksta su šeimomis, dažniausiai migrantų, tai būtų šeimos iš, tiks iš tų regionų, iš tų valstybių, kur yra leidžiama ankstyva santoka. Man atrodo, kad vėlgi šie klausimai turėtų būti sprendžiami humanitarnių e, e, humanitarnėmis normomis vadovaujantis ir tikrai mm neturėtų būti čia jokių nuolaidų dėl amžiaus. Jūs teisingai um, pakomentavote ir pasakėte, kad uh, turėtumėm sutelkti dėmesį į prevencinės priemonės. Mm, ir strategija, kuri pasiūlyta šiame pranešime, būtent uh, ta kryptimi ir yra orientuota norėtumėm suteikti valstybėms narėms e, visus reikiamus išteklius ir įgaliojimus spręsti tuos klausimus tinkamai. Ir manau, mes turime kreiptis į DEFCO, į EIVT ir pas, paraginti juos užtikrinti, kad būtų tokie ištekliai garantuoti. Parlamentas irgi turi padaryti viską, kas yra reikalinga per savo biudžeto formavimo sprendimus, kad užtikrintų pažangą tais klausimais. Aš Esu buvęs atsakingas ir už tokius klausimus savo vyriausybė praeitie. Aš esu dirbęs ir su UNICEF, ir su jungtinių tautų. E, jungtinių tautų atitinkamomis tarnybomis iš tikrųjų turiu to klausimo patirties ir labai e, svarbu paminėti, kad tikrai yra dirbama ir turi būti dirbama su atitinkamais specialistais iš valstybių narių ieškant praktinių sprendimų. Ir e, tai pasiteisino tose valstybėse, kur jau teisės aktuose yra numatytas um, per ankstyvų ar priversinių santokų draudimas. Bet visi šie dalykai turi atsispindėti mm, nacionalinėse strategijose ir veiksmų planuose. Mes turime taip pat pažiūrėti ir UN, e, UNICEF, ir Junktinių tautų FPA veiksmų planus. Ir, na, tikiuosi, kad tokiu būdu atsakiau į pono Biuchnerio klausimus. Iš tikrųjų, jeigu buvo kažkokio nesusipratimo, aš tikiuosi, kad aš dabar tikrai išsprendžiau jūsų bukčiavimus, iš, išaišinau viską, bet jeigu reiktų, mes galime prie to klausimo sugrįžti ir vėliau. We... Labai ačiū. Man atrodo, turim tęsti tokį puikų bendradarbiavimą ir dialogą šiais svarbiais klausimais. O dabar baigiame diskusijas šio klausimu.